Prieš perinant prie diskusijos apie Maltą, turiu Jums pateikti pareiškimų. Pirmiausia, dėl vakardienos posėdžio e, porto, protokolo. Tekstas e, pateiktas. Jei bus pastabų, tada traktuosime, kad